Maragal pranešimas programa Erasmus Plus ir kitos priemonės judumui skatinti profesinio rengimo ir mokymo srityje. Dabar suteiksime žodį pranešėjui keturios minutės. Vamos a ver, este informe surge del, de la iniciativa, es un... Šis pranešimas yra renk, parengtas savo iniciatyva Švietimo ir kultūros reikalų komitete. Ir be abejo, šis pranešimas taip pat turėtų papildyti e, užimtumo klausimų komiteto nuomonę. Ir aš tikiuosi, kad šiame pranešime yra pateikta nemažai pasiūlymų apie tai, kaip galima būtų spręsti dabartinės problemas susijusios su profesiniu mokymu ir su e, mokymu apskritai. Mes žinome, kokie yra tikslai, bet panašu, kad komisija neina tiesiausių kelių tam, kad pasiektų šių tikslų ir tinkamai pritaikytų ir gyvendintų strategiją Europą 2020. Ir būtent todėl mes ir parengėme šį pranešimą ir kalbame taip pat ir apie, kalbame pirmiausia apie Erasmus Plus programą, ir apie tai, kaip jį gali padidinti, padidinti judumą susijusiu su profesiniu rengimu ir mokymu. Pranešime yra atkreipiamas dėmesys į įvairias kliūtis, įvairias problemas, su kuriamis buvo susidurta gyvendinant Erasmus Plus programą. Ir kalbama apie tai, kaip galima būtų kuo sėkmingiau pritaikyti Erasmus Plus programą profesinio rengimo ir mokymo srityje. Judumas yra ta, uh, lygus užimtumui. Kur yra judumas ir ten yra ir užimtumas. Ir Štai tokio požio mums reikia tam, kad mes galėtume įveikti dabartinės problemas. Mes turime kreiptis į valstybės narės ir kai ko pareikalauti labai aiškiai. Ir pranešime yra pateikti labai konkretus pasiūlymai. Pavyzdžiui, kalbama apie tai, kad mums reikia sukurti tokią sistemą, kuri realiai leistų žmonėms keliauti. Taip pat kalbame ir apie papildomas socialinės programas, kurios padidintų studentų gebėjimus judėti. Kalbame ir apie tai, kad reikia skirti didesnį finansavimą tam, kad galima būtų įspręsti dar neįspręstas problemas ir tam, kad galima būtų pasiekti tas visuomenės grupės, kurioms profesinis rengimas ir mokymas yra aktualiausias. Ir dar vienas svarbus dalykas tai yra tai, kad reikia veikti kalbinį barjerą. Reikia mokytis užsienio kalbų. Kalbame taip pat ir apie tarpininkų vaidmenį. Tai yra ta, tie tarpininkai, kurie turėtų sukurti naujas e, valdymo struktūras, kurio, administracinės struktūros, kurios yra reikalingos tam, kad galima būtų gerai gyveninti Erasmus Plus programą. Čia aš kalbu apie e, įvairias e, institucijas, agentūras, kurios galėtų skleisti informaciją apie šią programą, kurios galėtų taip pat rinkti duomenės apie tai, ko reikia kiekvienoje konkrečioje šalyje. Taip pat reikia turėti ir domenų bazę, kurioje būtų gauti informaciją apie asmenų įgytas žinias. Mes turime taip pat kurti ir pameistrystės institutą Europoje. Jie reikėtų taip pat galvoti ir apie mokytojų judumą, nes nuo jų žinių daug kas priklausys. Mes norime, kad profesiniam rengimui ir mokymui būtų suteikta jam derama vieta įgyvendinant Erasmus Plus programą. Aš manau, kad viską reikia integruoti į vieną bendrą Erasmus Plus programą. Dėkoju, o dabar spontaniški pasisakymai. Labai daug iš jūsų norite e, pasisakyti. Didžiosiam frakcijom suteiksiu po e, galimybę pasisakyti du kartus, o mažiom, maž, mažoms po vieną. Andrėja Bočko, prašom. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjui už jo darbą, už aukštos kokybės pranešimą. Judumas yra nepaprastai svarbus ypač kai galvojame apie socialinę įtraukti, apie jaunimo integravimą į mūsų darbo rinką, apie jų konkurencingumą šioje darbo rinkoje. Nes e, be abejo švietimo sistema turėtų padėti jiems įgyti tų žinių, kurios leistų jiems lengviau susirasti darbo vietą. Reikia galvoti apie visas švietimo ir mokymo pakopas, apie mokymasi visą gyvenimą. Reikėtų taip pat spręsti ir įvairias e, kitas problemas. Pavyzdžiui, tai, kad per daug žmonių nebaigia mokyklų ir po to tiems yra labai sunku be abejo įsidarbinti. Judumą reikia skatinti ir tai yra itin aktualu profesinio rengimo ir mokymo srityje, nes e, didesnis judumas taip pat e, padidins žmonių gebėjimus įsidarbinti darbo rinkoje. Ir mums reikia kad darbo rinka būtų labiau susijęta su profesinio rengimo ir mokymo sistema. Toliau ponė Dančila. Ačiū ponė pirmininkė. Švietimas yra ir e, pagrindinė mūsų piliečių teisė ir taip ir turi likti, nesvarbu, iš kokios šalies jie būtų. Negali būti jokių kliūčių, kurios trukdytų žmonėms uh, pasiekti darbo rinką. Erasmus Plus yra skirtas tam, kad galima būtų skatinti jaunimo judumą. Ir Europos komisija ir valstybės narės turi užtikrinti, kad visi galėtų naudotis judumo veiksmais, nu, kurie gyvendinami pagal Erasmus Plus programą. Mes taip pat turime atsižvelgti į lyčių lygybės aspektą ir užtikrinti, kad visi turėtų vienodas galimybės dalyvauti visose techniniuose programuose. Europos komisija taip pat turėtų mažinti kalbinės ir su kultūra susijusias kliūtis. Ir turėtų skatinti studentų ir mokytojų judumą tam, kad galima būtų kuo geriau dalintis žiniomis. Dėkoju, ponas Marijas, toliau. Taip, ponė Marijas, jūs. Ačiū, ponė pirmininkė. Nuo 2014 m. sausio mėnesio Erasmus Plus programa buvo, buvo pradėjo veikti ir jai skirta yra nemenkas biudžetas. Iki 2020 metų 4 milijonai studentų galės šios programos dėka keliauti ir mokytis svetur. Ir tikimės, kad šie, šiems jauniems žmonėms bus lengviau po to susirasti darbo. Uh, Bet reikės išvelgti ir socialinius ir ekonominius skirtumus tarp valstybių narių. Ir todėl reikia šią programą pritaikyti prie šių skirtumų. Ypač tai yra aktualu tom šalims, kuriuose nedarbo lygis yra labai didelis. Ir Graikija yra labai geras nu, pavyzdys to atveju, kai nedarbas yra labai didelis. Jis Graikijos siekia 28 procentus, o tarp jaunimo tarp net 48. Tai pasitiko dėl to, kad buvo taikomos pernelyg griežtos taupimo priemonės. Aš manau, kad toms šalims, kuriuose nedarbo lygis yra labai didelis, reikia skirti didesnį finansavimą tam, kad galima būtų geriau gyvendinti šią programą. Pone Jimenez Barat. Distinguido presidente, estimados colegas, en la comisión. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos, kultūros ir švietimo komitete mes be abejo teigiamai vertinome pono Maragal parengtą pranešimą. Tačiau prane, mes atmetėme vieną, vieną formuluotę ir pranešėjas dabar ketina pateikti pakeitimą tam, kad tai būtų ištaisyta. Jisai kalba apie e, vertimo paslaugas, bet man atrodo, kad vertimas nėra susijęs iš tikrųjų su e, šią programą. Aš manau, kad reikėtų e, labai atsargiai skirti finansavimą įvairiems veiksmams. Juk Erasmus Plus yra skirtas tam, kad galima būtų skatinti judumą, tam, kad galima būtų praplėsti besimokančiųjų akiratį, o ne padėti jiems patogiai jaustis savo kalbinėje aplinkoje. Kolegit. Pane Eiviai, ačiū pirmininkė. Na, iš tikrųjų, pranešime yra e, teigiamų e, aspektų, bet e, paminėta ir daug problemų, pavyzdžiui, jaunimo nedarbas, ypač pietų Europoje jaunimo nedarbas išlieka didžiulis. Taip pat kalbama ir apie tai, kad e, reikia daryti viską, kad jaunimas nemestų anksčiau laiko e, mokyklų. Teisė į švietimą yra viena iš pagrindinių teisių ir visi e, turi turėti galimybę mokytis. Taip pat būtina pašalinti visas socialinės ir ekonominės kliūtis, kurios nesukuria vienodų galimybių visiems. Taip pat e, negalėsime pasiekti geresnių rezultatų, jeigu vadovausime staupimo politiką. ES gali padaryti tikrai daugiau tam, kad ES jaunuoliai e, įgytų išsilavinimą. Ponas Maragal, norėtums pateikti klausimą pagal Milinosios kortelės procedūrą, ar primsite ją? Ačiū. Aš norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė um, anksčiau kalbėjusi kolegė, kuri kalbėjo prieš ponę Evi, bet panašu, kad pavėlavau. Kągi, teskime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Toliau Dominik Bilt. Vieną minutę. Pone pirmininkė, šis pranešimas, kuriame kalbam apie Erasmus Plus, nėra nepakankamas. Aš džiaugiuosi, kad kolega įtraukė realistiškus pasiūlymus į šį dokumentą. Aš kalbėjau apie juos komitete, pavyzdžiui, kalbu apie tai, kad mums reikia bendradarbiauti su priekybos rūmais, tam, kad galima būtų patoblinti profesinį rengimą. Tačiau aš nesu tikra, kad didesnis judumas padės mums įspręsti nedarbo problemą, ypač jaunimo nedarbę. Tarpė, man atrodo, kad pirmiausia reikėtų įgyvendinti kai kurias sveiko proto priemonės. Tai reiškia, kad pirmiausia pirmiausia, reikia suderinti mokymo programas su rėžiais, kurių reikia įgūdžių poreikiais e, e, rinkoje. Aš norėčiau Jums priminti, kad e, komisija ir taryba nesnei paskelbė ataskaitą ir joje yra nurodyta, kad 22 procentai moksleivių jaunesnių nei 15 metų da, turi problemų su matematika, 18 procentų net sunkiai skaito ir rašo. Ta, todėl aš manau, kad reikia tikrai pradėti spręsti realias problemas ir šviet, be to švietimas yra e, valstybių narių kompetencijoje ir taip ir turi likti. Pirmininkė, ponia, ponia jūs, jums skirtas laikas baigėsi. O dabar žodis Mikaeliai Šroitovai vieną minutę, prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė, mėly kolegos. Man atrodo, kad mes visi sutarėme dėl to, kad Erasmus Plus yra puikus instrumentas mūsų tikslams įgyvendinti. Ši programa padeda mažinti nedarbą, suteikia lygias galimybės visiems Pranešime yra konstruktyvios kritikos. Ten atkreipiamas dėmesys į tai, kad mes turime siekti užsibrieštų prioritetų. Gerbiamas komisarė, visi suprantame tai, kad pagrindas geram mokymui yra geras mokytojas. Ir taip pat svarbu užtikrinti, kad mokymo programos būtų orientuotos ir į praktiką, taip pat e, turi būti mokoma ir e, užsienio kalbų bei administracinių vairių aspektų. Ačiū. Įsivėlė šiokia tokia klaida kalbėtojų sąraše, dar suteiksiu žodį e, e, SND ir EKR frakcijoms. Toliau Julia Ward, prašom. Dėkoju, man labai malonu e, matyti šitą pranešimą, dėl to, kad e, e, daugelis mano, da, didelė dalis mano darbo einanti politiką buvo darbas su jaunais žmonėmis. Ir būtent tokias informacijos pasikeitimas. Dirbdami su jaunais žmonėmis mes neturėjome tokių galimybių e, prie e, formalesnio universiteto ir auk aukštesniojo mokslo. Norėčiau papasakoti vieną istoriją. 2014 m. vasarą aš nuvažiavau e, į Junktinę karalystę, e, sustikau su jaunai žmonėmis iš Rusijos, Rum, Rumunijos ir Ukrainos. Jie buvo toje pačioje vietoje dvi savaitės ir bendradarbiavo Erasmus programos rėmose. Tuo metu e, kariavo Ukraina ir Rusija. Tačiau šie jaunuoliai vienas iš kito mokėsi toje pačioje erdvėje ir ir mokėsi gyventi taikoje. E, tai tokių projektų reikia daugiau, kad galėtume parodyti, kaip galime užtikrinti geresnę gyvenseną. Ačiū. Dabar ponė Tomašeč vieną minutę. Dėkuoju. E, Erasmus Plus yra labai svarbi programa, nes ji suteikia piliečiams, kurie ieško geresnių darbo galimybių, uh, E, progą daugiau išmokti kitose aplinkose. Taigi jie įgyja žinių apie verslo praktiką, jie išmoksta užsienio kalbų ir tampa konkurencingesni tarptautinėje rinkoje. Jų neapriboja vietinė rinka. Ši programa turėtų būti labiau prieinama. Mes turėtume gerinti suderinamumą tarp skirtingų mokymo sistemų. Mes turėtume užtikrinti programų prieinamumą visiems piliečiams, tačiau šitų programų neturėtume apsunkinti ideologiniais elementais, neturėtume diskriminuoti mažumų grupių. Ačiū. Dabar komisaras Navračiš. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami E, parlamentarai. Aš atsiprašau, dar vienam kalbėtojui turiu suteikti žodį, pamiršau. Taigi, ponas Jakovčič. Dėkoju, pirmininkė. Erasmus Plus yra viena iš tų nuostabių Europos Sąjungos programų ir nepriklausomai nuo to, kad girdėjome, jog susidurėme su sunkumais įgyvendinant šitą programą kai kuriuose sektoriuose. Ji padėjo jaunuoliams įgyti naujų įgūdžių, tačiau norėčiau pabrėžti, kad mums reikia daugiau programų suderinamumo. Mums reikia mokyti mokytojus ir Ši detalė turėtų būti įdėkta į programą. Tačiau kitaip, nei ką tik sakė, ką tik kalbėjęs kolega, aš manau, kad ta programos dalis, kurioje kalbama apie mažumas, labai svarbi siekiant sukurti Europos identitetą. Europos tapatybė egzistuoja, nori to ar nenori. Ačiū. Ir dabar iš tikrųjų noriu steikti žodį komisarui Navračičiui. Gerbiamoji ponio pirmininkė, gerbimieji parlamento nariai, mes džiaugiamės, kad yra parinktas pranešimas, kuriame kalbame apie Erasmus Plus programą ir mokymasi visą gyvenimą. Aš norėčiau padėkoti pranešėjim ponui Maragalui už jo atliktą darbą. Aš visiškai pritariu pranešimo minčiai, kad Erasmus Plus programos e, stipendijos prisideda prie geresnio švietimo, pagerina gebėjimą įsidarbinti ir e, yra naudingos mūsų piliečiams. Nemažai kam, ypač iš e, tiems, e, kieno e, socialinė ekonominė padėtis yra sudėtingesnė, Erasmus Plus suteikia galimybę išvykti iš savo šalies ir patekti į visiškai kitą e, tikrovę. Pono Maragel pranešime yra išsamei pat, e, paaiškinta, kokie yra judumo privalumai ir trūkumai. Privalumų yra daug, kai e, e, pameistrystės programuose e, e, dalyvaujantis asmenys ir stažuotojai išvyksta į kitą šalį stažuotis, tenai gali įgyti įgūdžių, kurie papildo jų šalyje įgytas žinias. Be to, jie patobulina savo kalbinės žinias, jie das, geriau bendradar, bendrauja, jie da, sužino, nemaž, įgyja nemažai kitų naujų įgūdžių ir visi tie nauji įgūdžiai yra naudingi darbo rinkoje. Uh, Tačiau iššūkiai dar uh, išlieka, tai yra nepakankamas finansavimas ir su kultūra ir kalba susijusios kliūtis, tai kad e, mokymo programos, e, ne, nacionalinės mokymo programos ne visuomet yra suderintos, bet yra ir teisinių kliūčių. Komisija yra žinoma apie šias kliūtis. Ir uh, aš pasistengsiu uh, papasakoti, ką mes darome, spręsdami jas. Uh, Mes jau sukūrėme logistinę struktūrą, kuri turi užtikrinti, kad judumas, judumu galėtų naudotis visi. Erasmus plus judumo hartija daro vi, viską, kad profesinio rengimo ir mokymo institucijos, institucijos galėtų aktyviau įsitraukti į visą šį procesą. Ten yra pateikta taip pat minčių apie tai, kaip galima būtų vykdyti integraciją šių mokymo, įstaigų mokymo programų integraciją. Taip pat e, kalbame ir apie tai, kad reikės išvelgti į e, vietos darbo rinkos ypatumus. Mes taip pat e, turime ir labai gerus tarpininkus, tai yra priekybos rūmai, įvairios asociacijos ar vietos valdžios atstovai. Mes turime padidinti judumo kokybę ir, kiek, ir kiekį taip pat. Komisija mano, kad e, kuo daugiau žmonių turėtų turėti galimybę dalyvauti šiuose programuose. Papildomas finansavimas e, tai yra suteikiamas tiems, tiems asmenims, kuriems jis yra reikalingas, tam, kad jie galėtų išvykti į ūsienį. Erasmus plus e, informacinių technologijų priemonės nuolat yra tobulinamos tam, kad galima būtų geriau sureaguoti pareiškėjų prašymus. Mes taip pat supaprastiname paraiškų nagrinėjimo procedūras. Mes taip pat bendradarbiavome ir su tomis nacionalinėmis institucijomis, kurios administruoja šią programą valstybėse narėse. Dėgime bendras informacinių technologijų priemonės kurios šiandien yra kur kas paprastesnės nei anksčiau. Be to, komisija bendarbiauja su nacionalinėmis agentūromis, siekdama užtikrinti, kad būtų kuo daugiau informacijos skleidžiama apie šią pro programą. Rengiami yra įvairūs renginiai nacionalinių Europos Sąjungos lygmenių. Pavyzdžiui, We Mean Business kampanija padėjo mums įtraukti nemažai įmonių į šią programą. Ir dar vienas dalykas, tai yra kalbų mokymasis. Nes e, tam, kad e, jūsų stažuotė ar mokymasis būtų sėkmingas užsienio šalyje, jūs turite mokėti tos šalies kalbą. Ypač jeigu jūs esate jaunas žmogus ir mes e, taip pat padedame e, studentams mokytis kalbų e, tai yra, ir internetu prieinamos priemonės kalbai išmokti. Mes norime, kad judumas būtų ir geresnis, ir kad jo būtų daugiau. Ponas Maragal ir ponas Artui kalbėjo apie bandomuosius projektus. Ir mes skiriame finansavimą tam, kad galima būtų panaikinti kliūtis. Tai yra suderinta mūsų politikos prioritetais, kuriais siekiama skatinti mokymasi darbo vietoje, kad jaunesnė karta galėtų turėti geresnės galimybės darbo rinkoje. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad labai vertinu Europos parlamento siekį skatinti mobilumo kokybę ir kiekybę e, profesinio ugdymo ir mokymosi tikslais. Komisija eina tą pačią linkmę ir aš laukiu mūsų bendradarbiavimo šiais klausimais. Dėkoju.